tuščia. Ir apie tai informuoja susijusias e, nacionalinės valdžios institucijas. Darbo tvarkė. Tarybos ir komisijos pareiškimai apie Junktinių tautų konferenciją rasizmo klausimais. Pirmiausia, žodis tarybos atstovui ponui Kohut. Sure. Like Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Noriu padėkoti už galimybę čia pasisakyti. E, Ženevos konferencijos parengiamasis procesas buvo labai sudėtingas. E, labai daug valstybių turėjo rimtų išlygų susiformavusių po 2001 metų. Dėl to susirūpinimo konferencija buvo panaudota kaip vieta, kurioje buvo ekstremaliomis formomis pademonstruota neapykanta ir tolerancija. Keletas valstybių narių dėl to, e, skaitant mano šalį, nusprendė išeiti iš konferencijos. Valstybių susirūpinimą patvirtino vienas iš jungtinių e, tautų narių, kuris e, pasakė kalbą pačioje konferencijos pradžioje. Tai buvo visiškai nepriimtina, bet to tai prieštaravo pačiam konferencijos tikslui ir jos dvasiai. Deja, nors gal ir neišvengiama, toks incidentas ir vėlesnis ES valstybių narių išėjimas iš salės, kaip ir kitų jungtinių tautų narių pasitraukimas, e, atkreipė žiniasklaidos dėmesį, net užgoždamas e, baigiamąjo dokumento reikšmę. Tuo pat metu e, aš manau, kad reikėtų visapusiškai pripažinti, kad ES konstruktyviai ir solidžiai prisidėjo prie konferencijos pasirengimo Tai ypač pasakytina apie galutinio dokumento rengimą, baigiamojo dokumento rengimą. Čia ES suvaidino svarbu vaidmenį. Nepaisant mano minėtojų e, pašalinių įvykių konferencijoje, e, turėtume atkreipti dėmesį, kad konferencijos baigiamajame dokumente yra atspindėta ES pozicija. Baigiamasis dokumentas visiškai pademonstruoja pagarbą žmogaus teisėms, e, ypač e, į žodžio laisvai ir tenkina daugelį reikalavimų susijusių su religijų žeminimu. Be to, tekste buvo paminėtas holokaustas. E, reikės ypač ES pabrėžti kad remiame visų e, šiame dokumente prisimtų įsipareigojimų gyvendinimą. Taryba toliau reiškia rimtą susirūpinimą dėl rasizmo ir ksenofobijos reiškinių, kuriuos mes laikome didžiausiais iššūkiais žmogaus teisėms šiandien. Aš žinau, kad šis parlamentas visapusiškai pritarė šiam susirūpinimui ir jūs mums labai padėjote, kuriant e, daug didžiąją teisės aktų dalį ir praktinės priemonės kovai su šia rykšte. Kova su rasizmu ir ksenofobija yra testinis procesas. Jam reikia politinės valios ir praktinių priemonių, taip pat ir švietimo srityje. Be to, toliau reikia stiprinti dialogą ir abipusių supratimą, kad būtų propaguojama tolerancija. Nors yra ženklų, kad ES teisės aktai kovai su diskriminacija duoda gerų e, rezultatų, bendra pažanga kovoje su šiais reiškiniais išlieka apgailėtinai lėta. Tiesą sakant, kai kuriuose valstybėse net pasteigimas nengiamos tendencijos. Esame matę atvejų, kai dabartinė ekonomikos krizė tik pakursto rasizmą ir ksenofobinę netoleranciją visame pasaulyje. Ekonominės krizės kontekste Dabar e, dar didesnis vaidmuo tenka griežtai kovos su rasizmu politikai. Ir ES, ir visame pasaulyje mes susiduria su e, smurtiniais iššūkiais prieš migrantus, pabėgėlius, prieglopščio e, ieškančiuosius žmonės, taip pat ir prieš mažmas tokius kaip Romai. ES turi labai tvirtą teisinę įgyti kovai su rasizmu ir ksenofobija. Abu šie reiškiniai yra nesidarinami su ES teigiamaisiais principais. ES keletą kartų yra atmetusi ir pasmerkusi visas rasizmo išraiškas ir toliau tai mes darysime. ES e, vadovaujasi įsteigimo sutartise numatytais įgaliojimais Ir toliau ES rasizmo ir ksenofobijos problemas spręs ir ES viduje, ir išoriniuose veiksmuose. ES viduje yra priimti teisės aktai tiesiogiai draudžiantys tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją rasiniu ar etniniu pagrindu darbo vietoje, švietimo sistemoje ar e, galimybėse gauti paslaugas ir prekes. Teisės aktai draudžia diskriminaciją ir dėl kitų priežasčių, skaitant religiją, amžių, lytinį orientaciją, neįgalumą, ypač darbo vietoje. ES taip pat rėmusi teisės aktus, kuriais yra draudžiama e, neapykaita, kur, draudžiami neapykanta kursutis pasisakymai per televiziją ir numatoma taikyti kriminalinės sankcijas už tokio smurto ir neapykantos kurstimą, tiesiogiai prieš grupės ar asmenis. Tame pačiame įstatyme e, viešas e, genocido ir kitų nusikaltimų prie žmoniją bei karo nusikaltimų pasmerkimas yra numatytas ir tie nusikaltimai yra vertinami kaip nusikaltimas. Išoriniuose veiksmuose ES e, rasizmą ir ksenofobiją iškelia į diskusijas e, vykstančias palaikant dvišalius politinius ir e, žmogaus teisų dialogus su trečiosiomis šalimis, tokiamis kaip Rusija ir Kinija. E, šiuo metu daug kas yra daroma ir daugia šaliuose forumuose. ESBO rėmose valstybės narės koordinuoja savo veiklą ta, su 56 Europos saugumo ir bendradarbiavimo valstybėmis siekdamos, kad visi įsipareigojimai būtų gyvendinti. Tas pats daroma ir Europos taryboje, ir bei jungtinėse tautose. Šie pavyzdžiai parodo mūsų kolektyvinį ryštą dirbti, sprendžiant šį klausimą ir ES viduje, ir už jos ribų su mūsų partneriais užsien, e, visame pasaulyje. Durbano e, peržiūros konferencija e, buvo viena tokių pastangų. Ja padaryti nebuvo lengva kaip e, kad, e, nes labai aiškiai matėme bandymų ją visas pastangas sutrypti šioje konferencijoje. Tačiau būtent dėl to mes turėtume sveikinti tą faktą, kad jungtinės tautos dar labiau akcentuoja poreikį kovoti su rasizmu ir ksenofobija ir e, mes turime pabrėžti, kad esame pasiryžę kartu su kitais kovoti su šia rykšte. Merci, madame. Ačiū. komisijos vardu ponas Baro. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone parlamentarai, džiaugiuosi suteiktą galimybę dalyvauti diskusijoje. Komisija labai atidžiai sengė parengiamuosius darbus, Durbano 2 konferencijai ir buvo rengtas į pačiai konferencijai bei dalyvavimui joje. Mes atsižvelgiame į EP raginimą Priminsiu, kad parlamentas paragino es aktyviai dalyvauti Durbano 2 konferencijoje, o rezoliucijoje dėl Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos bei es vaidmens joje. E, tad buvo pabrėžta, rezoliucija buvo patvirtinta e, sausio 19. -ąją. Žinote, kad penkios valstybės atsisakė dalyvauti konferencijoje, tačiau komisija stebėtojo teisėmis dalyvavo, kadangi komisija seka valstybių narių dauguma. Ir tai e, nus. Ir todėl reikia pasakyti, kad pagrindiniai ES principai e, baigiamoje rezoliucijoje buvo patvirtinti. Žinoma, galutinė rezoliucija yra kompromisas, tai nėra tobulas tekstas bet dokumente nėra ne vienos dalies, kurią būtų galima įvertinti kaip antisemitišką arba kurstančią neapykantą prieš konkrečią šalį, e, pasaulio regioną ar smerkiančią vieną iš religijų. Vienbalsiai patvirtino Junktinių tautų valstybės narės šį dokumentą, Tai reiškia, kad tarptautinė bendruomenė labai aktyviai kovoja su diskriminacija ir rasizmu. Aišku, tai yra atsakymas į kai kurių valstybių ir e, personalijų apgalėtinus bandymus pasinaudoti šią konferenciją rasizmui skleisti. Mes panašius bandymus griežtai smerkime. Kaip ten bebūtų, per šią konferenciją nutiko e, tam tikri įvykiai. Tačiau tai nereiškia, kad komisija nori ilgalaikėje perspektyvoje atsisakyti savo įsipareigojimų. Komisija aktyviai kovos e, ir ateityje su rasizmu bei neapykantos kurstimu. Komisija, kaip jau minėjau, tęs e, tokią politiką tiek es viduje, tiek už jos ribų. Aišku, neviršydama jai e, suteiktų įgaliojimų, suteiktų pagal bendrijų sutartis. Taigi, ponė pirmininkė, ponai parlamentarai, aš e, asmeniškai labai aktyviai e, stebėsiu, kaip yra įgyvendinamas pagrindų sprendimas valstybėse narėse. Tikrai dėsiu visas pastangas stebint, kaip yra gyvendimos atskiros e, sprendimo nuostatos. Pagrindinių teisių agentūra juk e, yra dar viena galimybė sustiprinti stebėjimo elementą. Šioje srityje, kovoje su rasizmu, mes turime veikti labai vieningai. Aišku, Reikia užtikrinti, kad kita jungtinių tautų konferencija rasizmo klausimais nebūtų e, su, sukliudyta panašiais antirasistiniais pareiškimais. Taigi, dirbsime ateityje ir tikėsime geriausio. Ačiū, ponė komisijos vicepirmininkė, dabar kalbės e, frakcijų vardu kalbėtojai, ponas Stanok, EPPD frakcija. Pone pirmininkė, Irano prezidentas Ahmadinedžadas Junktinių tautų neseniojo konferencijoje dėl rasizmo Ženeva pareiškė, kad Izraelis yra rasistinė valstybė. Jis yra demagogas, bet praeitie jis yra pareikalavęs, kad Izraelis būtų nušluotas nuo pasaulio žemėlapio ir Izraelis be abejo būtų pirmas brandolinio ginklo taikinys, kurį jis taip uh, atkakliai siekia sukurti. Ir e, negalime sustekti su tokiu Izraelio vertinimu, kuris yra ES sąjungininkas. E, Izraelija gyvena armėnų, arabų, kitų mažumų. Izraelis taip pat priėmė Etijopijos žydus praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje. Tai yra viso pasaulio žydų valstybė. Taip pat turėtume pamastyti ir apie Izraelio arabų padėtį visuomenėje. Jie naudojasi tokiamis teisėmis ir padėtimi visuomenėje, kurią retai e, užtikrina arabų valstybės. Taigi, Irano e, prezidentas yra pasižymėjęs apgailėtinu e, elgesiu žmogaus teisų srityje. Irane yra mirties bausmė, mirties bausmė yra vykdoma e, už įvairiausius nusižengimus. Ir skirtumai tarp Irano ir Izraelio yra didžiuliai šioje srityje. Nežiūrint į tai, daugelis šio parlamento narių yra linkę labiau, greičiau užsipulti Izraelį nei barbarišką Irano režimą. Ir tokie Izraelio e, draugai kaip aš mano, kad mes turime smerkti fanatizmą. E, Europos Sąjunga nusintė savo delegaciją į antrąją Durbano konferenciją, žinodama iš anksto, kad prezidentas Ahmadinė Džadas ten bus ir ką jis ten kalbės. Madame... Europos socialistų frakcijos vardu, ponė Gomes, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Durbano konferencija kai kas laiko sėkme ir galutinėme dokumente yra atsižvelgta į bendras ES nubrėžtas gairės šioje srityje. Manau, kad kalbant apie tos konferencijos sėkmę, e, tai jis susilaukė labai daug dėmesio. Deja, tie dokumentai tikriausiai nebus svarbiausių dalykų, e, kas bus prisimenama. Juk nors ši konferencija ir buvo skirta visuotiniai kovai su rasizmu, manyčiau, kad tam tikra prasme e, ta konferencija atskleidė tam tikrą susiskaldimą tikriausiai reikėjo visiems dalyviams iš ES atsikelti ir išėti iš tos konferencijos, nežiūrinti tai, kad Junktinės valstijos pareikalavo pakeisti toną. Ir ES neišreiškė savo pasibjaurėjimo ir nepasitenkinimo. Junktinės tautos konstatavo, kad buvo bandoma tais pareiškimais kurstyti ir skaldyti. Mes turėjome būti susivienyje kovoje su rasizmu. Tikrai reikėjo elgtis kitaip. O ne Intvelt dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau pasakyti bendro pobūdžio pastabą. Valstybės nėra rasistės, žmonės yra rasistai. Irane, aš esu tikra, yra labai daug žmonių, kurie nepritarė savo prezidento nuomoniai. Ir manau, kad Europa praleido galimybę dėl to, kad buvo silpna, tylėjo e, ir nepasireiškė toje konferencijoje ir nekalbėjo tų Irano žmonių vardu. Ir išėjo iš salės palikdama tribūną ponui Ahmadinečanui kalbėti rasistiniais žodžiais. Aš pati buvau prieš konferencijos boikotavimą. Bet dar blogiau yra tai, kad Europa neturėjo strategijos. Kodėl Europa buvo susiskaldžiusi? Kodėl? Ir aš norėčiau sužinoti iš tarybos ir aš pateikiau pakeitimą e, pranešimui, apie kurį vėliau kalbėsime. Norėčiau sužinoti iš tarybos, kodėl nebuvo parengta europietiška strategija, kodėl 27 ES valstybės narės nesugebėjo susitarti dėl strategijos. Jeigu arba kada Lisabono sutartis įsigalios, o taryba tai rėmė, tai visos 27 šalys turės labiau pasistengti, kad parengtų bendrą strategiją. Dar vienas e, mintis apie religijos e, žeminimą. Mane labai jaudina tai, kad jungtinių tautų tarnyba nesugeba priimti rezoliucijos, kuri visiškai uždraustų religijos įžeidinėjimą ar žeminimą. Galiausiai aš suprantu, kad e, priimamas dokumentas buvo sušvelnintas galutinėme variante, bet mane stebina tai, kad jungtinės tautos tai pateikė. Aš išvelgiu ironiją tame, kad ir parlamente vis dar labai sudėtinga net kritikuoti, neįžeidinėti, bet kritikuoti religijų ir viena svarbiausia Europos religija dominuoja. Aš pati ir kolega Kapato pasirašėme dar vieną pranešimą, kuriame kritikuojame Vatikaną dėl jo pozicijos apie prezervatyvus kovoje dėl AIDS. Dar kartą norėčiau paprašyti, kad taryba paaiškintų, kas yra daroma kad Europos strategija būtų pasiekta. Aš norėčiau paprašyti jūsų laikytis labai griežtai suteikirto laiko tarpo. Mes ką tik buvome įspėti, kad šiandienos popiečio darbo tvarkė itin apkrauta. O dabar perinu prie spontaniškų pasisakymų. Porą žmonių norėjo pasakyti. Pirmiausia, ponė Endrikinė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu dar sėki pabrėžti, kad Turbano peržiūros konferencijos baigiamasis dokumentas buvo priimtas konsensusu. Nors tekstas ir nėra idealus ir jis atspindi sudėtingų dėrybų rezultatą. Dėl ES pozicijos, kaip aš įsivaizduoju, yra labai svarbu tęsti diskusiją dėl naujojo dokumento ir dažnai ginčytinų klausimų, tokių kaip rasinė diskriminacija, ksenofobija, stigmatizacija ar žmonių stereotipų kūrimas, vadovaujantis jų religija ar tikėjimu. Mes turėtume pradėti tolesnę diskusiją e, be konfrontacijų, bet griežtai turėtume reaguoti į bet kokius nepriimtinus pareiškimus ir bandymus panaudoti Durbano procesą rasis, rasistinės ideologijos pademonstravimui. Aš esu tvirtai įsitikinusi, kad be tvirtos ES pozicijos ginant žmogaus teisės ir kovojant su rasizmu bei ksenofobija, Durbano, Durbano procesas gali e, pasukti neteisingą kryptimį. Ačiū. Pone Flotru, vieną minutę. Oui, ce qui est évidemment dommage, c'est que les victimes. Gaila tai, kad diskriminacijos ir rasizmo aukos nebuvo Durbano konferencijos svarbiausia tema. Buvo skandalingų pastangų pakreipti konferenciją kitą linkmę, tą bandė padaryti Irano prezidentas. Ir aš tikrai mm, smerkiu tokį elgesį. Norėčiau padėkoti toms valstybėms narėms, kurios nežiūrinti nieką e, buvo pasirengę dirbti, todėl šiandien yra parengtos išvados, kurios yra visiškai primtinos, nors jos ir nėra tobulos. Norėčiau pasiklausyti tarybos pirmininkės, kokių pastangų buvo ar nebuvo imtasi, kad būtų pasiekta, kad ES nebūtų tokia nevieninga šitame renginyje. E, taryba paskui komisija. E Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga visapusiškai dalyvavo pasirengiant konferencijai ir bandėme užtikrinti, kad ji būtų kiek manoma labiau subalansuota. Europos Sąjungai taip pat pavyko užtikrinti kad Izraelis tekste nebūtų niekaip išskirtas. Tai didžia dalimi yra vieningų pastangų nuopelnas, nežiūrint į tai, kad kai kurios es valstybės narės vis tik nusprendė nedalyvauti konferencijos darbe. Reikėtų taip pat pridurti, kad šalis, kurios nusprendė pasitraukti iš konferencijos, neužkirto kelio Europos Sąjungai kalbėti renginyje. Tarybos pirmininkė toliau tęsi es vidinį koordinavimą, darbo šioje srityje koordinavimą. Buvo parengti du pareiškimai visų ES narių vardu, kuriuos e, taip pat pristatė Švedija. Galutinį, mes taip pat dalyvavome rengiant galutinį pareiškimą. Dar Pažiūrėsime, kaip seksis įgyvendinti Durbano konferencijos rezultatus. Kai kurios valstybės nusprendė nedalyvauti konferencijoje, bet tai jokių būdų nereiškia, kad atsisakoma įsipareigojimo kovoti su rasizmu ir diskriminacija ateityje. Mes toliau rengėmės dirbti šiuose srityse. Kaip teisingai buvo pastebėta ir buvo išsakyta tam tikra kritika, kad galų gale mes, ne, ne, mums nepavyko taip pasirengti konferencijoje, kad būtų e, sutarta, kad būtų konsensusas. Taigi nebuvo sutarimo, nebuvo bendros es pozicijos prieš konferenciją. Ta nusprendė. Delegacijos remdamosis savo na, savo e, pasirinkimu tas klausimas bus svarstamas. Manau, kad reikės pasimokyti iš to, kas įvyko ir dar grįžti prie šio klausimo. Nes tai nebuvo pats geriausias, geriausiai suderinto ES darbo pavyzdys. Dėkuoju, gerbiamas komisijos narys, žodis Jums. Euh, Ačiū. Taigi po diskusijų, ką galima konstatuoti, kad praėjusį pirmadienį komisarė Ferrero Waldner gavo laišką iš jungtinių tautų žmogaus teisų institucijos tarybos ir skirtas ES išorės tarybos vadovui. Ten tiesiog patvirtinta, tai, kas buvo sakoma anksčiau, kad konferencija, kuria, kurios vienas iš organizacijų EP dėl e, kovos su diskriminacija prisidėti ir paskatinti žmogaus teisų apsaugą visoje, visame pasaulyje. Taip pat visos valstybės narės yra raginamos aktyviai dalyvauti įgyvendinant JT programą kovoje su rasizmu. Ir ypač įgyvendinant e, Durbano konferencijos išvadas. Manyčiau, kad ES reiktų pagalvoti, kaip ji ketina atsakyti į laišką. Šiaip ar taip, ES aktyviai kovoja prieš rasizmą, bendryje turi sekti padėtį labai atidžiai, veikti angažuotai, kad tarptautinės bendruomenės pastangos duotų tam tikros naudos. Pritariu išsakytas, išsakytoms emocijoms. Europa, kuri būtų turėjusi strategiją, kuri būtų nesusiskaldžiusi, būtų galėjusi pasinaudoti galimybę kalbėti vienu balsu ir protestuoti vieningai prieš rasistinius pasisakymus. Mes turėtumėme iš to istorijos pasimokyti. Dėkuoju pirmininkaučiai valstybei už išsakytus atitinkamus pažadus. Aš manau, kad ratifikavus Lisabonos sutartį e, stipriai pagerinsime žmogų, išorės politikos efektyvumą žmogaus teisų srityje. ES efektyvi veikla mm, tarptautinėse e, institucijose turė, turėtų būti geriau koordinuojama ir tokiu būdu ji bus geresnė, efektyvesnė. Taigi, kaip jau maniau, šie įvykiai turėtų priversti mus susimastyti bei parengti ateičiai išsame diskusiją. Pirmininkė, ačiū. Baigiame diskusijas iš šio, šio klausimo. Dabar Raimond Obiols įgerma pranešimas 2008 metų metinė ataskaita dėl žmogus teisų padėties pasaulyje ir ES politikos šioje srityje. Ponas pranešėjas kaip tik laikus spėjo į salę atbėgti.